šešėliniams pranešėjams, su įvairių frakcijų atstovais, kurie labai jautriai dirbo ir tikrai labai prisidėjo prie šio pranešimo. Taip pat mes norėjau pabrėžti, kad mes dirbame visiško skaidrumo dvasia ir tas skaidrumas buvo nuo pat e, mūsų darbo pradžios, taigi už tai norėčiau padėkoti ir norėčiau padėkoti Jums, ponė komisarė Malmstrom, už tai, kad Jūs e, taip palaikote tą naštos pasidalinimo principą ir norėčiau, kad šitas principas būtų toliau pristatytas tarybai, kad pasiektume tikrai konkrečių rezultatų. Na, o dabar pabandysiu apibendrinti mūsų diskusijas ir, ir, ir tai, kas yra susijęs su šiuo pranešimu. Iš tiesų daryti kažkokius apibendrinimus yra labai sunku, tačiau e, pasaulyje tarp šiaurės ir pietų yra didžiuliai skirtumai, tiek kalbant apie gyvenimo gerovę, tiek apie demokratiją ir politinius skirtumus. Yra didžiuliai skirtumai, kalbant apie žmogaus teises. Ir todėl, e, esant tokiai situacijai, kiekviena humanitarinė politika bus tik dalinė politika. Mes turime siekti. E, politikos reformos, turime um, kurti politiką, kuri padėtų naikinti priežastis, dėl kurių atsiranda tokie didžiuliai skirtumai. Tik tai tokiu būdu mes galėsime gyventi geresnėme pasaulyje. Dėkoju, dėkoju, sako pirmininkė, bendros diskusijos baigiamos. Balsuosime rytoj 12 valandą. L'ordine del giorno reca gli interventi. Pagal darbo tvarkę Dabar bus vienos minutės kalbos. Tai yra kalbos, kuriuose bus paliesti svarbiausi aktualios politikos aspektai. Iš karto steiksiu žodį ponui Higgins. Kaišė. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga turi siekti sumažinti kelių eismo nelaimės nelaimių skaičių, didinti saugumą keliuose. Nemanau, kad reikėtų laukti 33-ųjų, kad galėtumėm įdėkti Europos vairuotojo teisės. Dabar turime tik tai euro, europinį pavyzdį vairuotojo teisų, o kaip realiai tai veikia. Norime, kad kelių naudotojai elgtųsi saugiai ir jei bus politinė valia, tai aš manau, kad turime modernes technologijas, kad galėtumėm e, paspartinti e, tvark, tvarkaraštį ir galėtumėm įgyvendinti e, direktyvą 2006-126. Tai labai svarbu, todėl komisija tikrai turi imtis veiksmų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, panas Mecaros. Dėkoju, ponė pirmininkė. Demokratija, laisvė, solidarumas ir krikščioniškas tikėjimas tai yra bendrosios europinės vertybės, už kurias ir aš pasisakau. Tai labai yra svarbu kalbėti apie asmenį, kuris 1947 metais buvo nukankintas komunistų. Jis buvo vienintelis žmogus, kuris e, pasmerkė e, žydų deportavimą Slovakijoje. Jis. Čia aš kalbu apie poną Esterhazį. Jis pasisakė už, visus, e, už visas e, aukas perkelimų tremimų. Ir jo jo pasakytos kalbos yra labai svarbios iki šiol, todėl mes dar laukiame, kad ponas Esterhazi ir kiti panašus veikiai būtų reabilituoti. E, Vengrijoje. Todėl norėčiau paprašyti visų dar aktyviau pasisakyti už žmogaus teises. Dėkoju. Dabar žodis poniai Kutaš. Ponai Kutaš. Kolegos, Šiais metais Transilvanijoje e, matėme ekstremistų demonstracijas. E, ir tai buvo susijęs su e, Vengrijos valdžios ir vieno iš Europos parlamento vicepirmininkų pareiškimai. Kovo 15 dienos įvykiai e, prastina santykius tarp vengrų ir rumunų. E, jie buvo išprovokuoti e, vengrų ekstremistų, kurie neigiamai pasisakė apie Rumunijos e, revoliucinius įvykius XIX amžiuje. Aš raginčiau Europos institucijas prisidėti prie to, kad būtų išraut ta etninė neapykaita tuose e, regionuose, kurie turėtų Europos dvasioje užgydyti praeities žaizdas. Dėkoju dabar žodis ponui Mirski. Ačiū ponė pirmininkė, gerbimoji pirmininkė, kolegos. Norėčiau užduoti Jums štai kokį klausimą. Ar būtų įmanoma Belgijoje uždaryti prancūzišką mokyklą? ar Prancūzijoje uždaryti vokišką mokyklą. Ne, nebūtų. Tai neleidžiama, bet Latvijoje, kur 40 procentų gyventojų kalba rusiškai, tai yra įmanoma. Šiandieną Latvijos parlamente nacionalistai ir nacijai pareiškė, kad jie nori suorganizuoti referendumą dėl rusiškų mokyklų uždarimo Latvijoje. Antra vertus, E, mes matome pasisakymus čia parlamente, kai sakoma, kad didžiuojamasi Latvijos integracija. Ką galvojate apie tai, kas atsitiks, kai bus uždarytos rusiškos mokyklos Latvijoje? Aš galiu pasakyti, kad kils e, pilietinis karas. Jeigu Europos parlamentas nesureaguos šiandieną į tą radikalizmą, rytoj bus jau per vėlų. Ačiū. Parola all'onorevole Bilbao. Ačiū, panė Bubau. Pone pirmininkė. E, Japonijos krizė, brandolinė krizė Japonijoje yra tikrai svarbus dalykas, o mes turime kalbėti apie skaidrumą, apie saugumą, turime kalbėti apie senų brandolinių jėgainių uždarimą. Techniniai duomenys turėtų būti labai skaidrus ir aiškus ir iš jų e, turėtų būti aišku, ką dar reikia padaryti, kad būtų užtikrintas brandolinių jėgainių saugumas. E, aš kalbu apie Gajonos brandolinę jėgainę. E, ir 80 km e, spindulio aplink tą jėgainę gyvena e, daugiau kaip, kaip 2 milijonai žmonių. Mes turime daryti viską, kad užkirstume kelią tokioms katastrofoms, kokie įvyko Japonijoje. Dėkoju toliau, ponia Harkin. E Ačiū pirmininkė. ES generalinės sekretorė apibūdino Arijos krizę e, e, kaip sudėtinga, bet tvarę, tai iš tiesų nėra finansinė parama. Nesvarbu, kokia skola tai e, būtų, tai reikš airijos mokesčių mokėtojams nepakeliamą na, naštą. Parama bankams labai didžiulė, įskaitant ir paramą iš ECB. Ir, ir E, kaip nedidelė sala galėtų susidoroti su tuo. Tai reiškia, kad kiekvienas Airijos e, gyventas, gyventojas turės sumokėti 160 tūkstančių, kad e, išgelbėtų bankus. Jeigu panaši krizė kirtų Prancūzijoje, tai Prancūzijos piliečių skola būtų vienas trilijonas e, eurų. Catherine Davis neteisi sakydama, kad tai ne euro krizė. Europos komisija to nes, nesuvokia. Tai e, eurozonos e, ateitis yra, yra labai miglota, ne tik tai Airijos. Džunkeras. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponui Junker presenta sintomi molto positivi, come per esempio un incremento. Dabartinė krizė parodė, kad yra tam tikrų ir pozityvių e, ženklų, tačiau e, reikia kalbėti apie didelį nedarbą ir e, didelį nedarbą jaunimo tarpę. Mano šalis nuo to labai kenčia. Ir jeigu mes palygintume situaciją mano šalyje, Kata, Katalonijoje su, su Vokietija, tai pamatytume, ka, kaip e, skiriasi procentinės vertės. Dėkui, turiu ponas Vaičiakovskis. W ostatnich dniach e, Republika Litewska przyjęła ustawę o światowym. Panie pirmininkė, neseniai Lietuvoje buvo priimtas e, švietimo įstatymas, kuris keičia švietimo organizavimą ta prasme, kad apie 50 procentų lenkiškų mokyklų esančių Lietuvoje bus uždarytos. Tai dar vienas iš diskriminavimo veiksmų prieš lenkų mažumą, kuri gyvena Lietuvoje jau amžių amžius. E, Po to, kai buvo išleisti įsakai nerašyti lenkiškų pavardžių, panaudojant lenkiškas raides, mes matėme, kad vienas lenkas buvo už tai jau nubaustas, dabar mes matome e, švietimo įstatymą ir tai atitinka lenk Lenkijos Lietuvos santykius. E, e, lietuviai šį konfliktą eskaluoja, tai gali privesti prie labai prastų pasiekmių. E, taigi e, turime problemų santykiuose ne tik tarp ES ir ne ES šalių, bet taip pat ir šalių e, ES viduje. Lydės. Ačiū, žodis ponui Trenti Filidės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponės Oimen Ruiten pranešime dėl Turkijos pažangos ataskaitos buvo pasakyta, kad e, visa kritika, kuri yra e, daroma tam pranešimui, nėra subalansuota. Dabar dar kalbama apie e, Kipro turkus ir, ir visa tai, kas vyksta Kipro turkiškoje dalyje yra baisus dalykas, dar yra daug Turkijos karių Kipre ir reikia kalbėti apie tai, kad Ankara pažeidinėja tarptautinius sustarimus. Ir taip pat kyla grėsmė Kipro gyven, graik, graikams, mes parlamentarai turėtume kreipti dėmesį į tokius pažeidimus ir turime išreikšti savo solidarumą su Kipro gyventojais, tiek turkais, tiek graikais ir turime reikalauti iš Turkijos nutraukti karinius veiksmus, kol dar ne per vėlų. Dėkoju toliau kolega Salafranko. Salafrakos. ponė pirmininkė. Šiaurės Afrika dega, liepsnoja, tai galioja Libijai ir kitoms to regiono valstybėms. Ir tai turi pasiekmes visoms, e, visam regionui. Taip pat vyksta tam tikri konfliktai tarp Izraelio ir Turkijos atrodo, kad Turkija jaučiasi savo e, tokia svarbi vakarams, kad ji gali pažei, e, pažengti, pažeisti visus įmanomus susitarimus ir dar galvoti apie stojimą į Europos Sąjungą. E, Turkijoje yra labai gajus nacionalizmas. Yra vis daugiau musulmonų, kurie gyvena Europoje. Todėl reikia klausti, ar ES valstybių vadovai suvokia, kad tai turi įtaką, įtaką taip pat ir e, stabilumui visose ES valstybėse. Parola all'onorevole Dodds. Ačiū, pane Dots. Gerbama pirmininkė, ketinau kalbėti apie finansų krizės e, poveikį Airijos Respublikoje, e, taip pat poveikį Šiaurės Airijos e, ekonomikai. Deja, šiandien turiu kalbėti apie žiaurų Šiaurės Airijos policininko nužudimą. 25-metis Roman Kerr, konsteblis, žuvo nuo Airijos Respublikono armijos rankos šeštadienį į jo mašiną buvo įdėta e, bomba, kuri e, sprogo šeštadienį, jam išvykstant į darbą, jis mirė vietoje. Aš noriu paraginti Europos parlamentą pasmerkti šitą smurtą ir sustabdyti e, tokius smurto, smurto aktus vykdomus Airijos Respublikonų armijos, nes tai gražina mus į tamsesias dienas ir stabdo politinį procesą. Nuo septintųjų metų um, Respublikonų armijos atstovai sus... įmontavo tūkstančius bombų į automobilius, laimiai dauguma jų e, nesprogo ir turiu pasakyti, kad e, vietos bendruomenės e, atstovai turi informacijos apie šitą nužudimą, jie turi pasidalinti šią informaciją, neslėpti kaltininkų, jie turi tai padaryti dėl mūsų šalies ateities, gerbdami drąsų policininką, gerbdami jo liūdinčią šeimą. Taip pat e, Bet kai, e, kai kurie e, nariai taip pat turėtų paminėti savo kalbos. Ponas Papakė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad svarbios, svarbu yra užtikrinti žmonių su negale teises. Reikia užtikrinti tokiems žmonėms galimybę da, pilnateisiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Uh, yra apie 30 milijonų aklųjų Europos Sąjungoje ir iš tiesų jie turi didelių sunkumų gauti elementarią informaciją, nes jie negali netgi, pavyzdžiui, perskaityti. E, kas parašyta ant pakuotės to produkto, kurį perka. Todėl norėčiau paprašyti Europos komisijos kiek įmanoma greičiau e, pradėti visus veiksmus, kad būtų atitinkamos etiketės su brailio raštu, kad aklėjai taip pat galėtų perskaityti tas etiketes. Taip pat norėčiau paprašyti visų kolegų palaikyti e, mano šią mintį. Dėkoju toliau ponas Papa Nikolaju. Dėkoju ponė pirmininkė. Praėjusios vadovų tarybos rezultatai dėja neleidžia nusiraminti. Prognozės, kad viena valstybė narė e, stieks e, savo skolų restruktūrizacijos po 2013 metų reiškia, kad mes susidursime su baisiu regresu, dar baisesniu negu kai, to, to, koks buvo, kai prasidėjo krizė. Dabar jau vyksta diskusijos tarp atitinkamų ekonomistų ir jie patys nežino, kaip tvarkyti skolas. Tačiau kyla klausimas, ar buvo padaryta viskas, kad būtų užkirstas kelias tokiai situacijai. Prognozuoti yra labai sunku. Graikijoje situacija tik blogėja. Valstybės išlaidos yra pasiekę didžiulį uh, didžiulį lygį, tai taip pat vis labiau auga nedarbas. Vienintelis atsakymas yra vystimasis, e, ekonomikos vystimas, tačiau mes nežinome, kaip tą konkrečiai padaryti ir negalima e, restruktūrizuoti skolų. Köszönöm a szót, elnök asszony. Fél idejéhez érkezett a magyar... Dėkoju, ponė pirmininkė. Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, jau pirmininkauja Europos Sąjungai pusę savo, pirm, ja, jos pirmininkavimui skirto laikotarpio ir manau, kad dabar būtų labai svarbu įvertinti jos, e, jos veiklą. Buvo patvirtintas šeštasis konkurencingumo paketas. E, vasario, vas, vasario vadovų taryboje taip pat buvo pasiektas susitarimas dėl bendros Europos energetikos politikos. Kalbant apie sanglaudos politiką, apie žemės ūkio politiką, taip pat buvo pasiekta pažangos. Aišku, liko dar neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, Romų strategija. Patvirtinus šią strategiją, ES įsipareigos remti Romų mažumą. Todėl norėčiau, kad palaikytume Vengriją kaip pirmininkaujančią valstybę. Grazie, la parola all'onorevole McGuinness. Dabar ponia Maginis. Ačiū ponė pirmininkė. Kaip ir ponė Dots, aš irgi ketinau kalbėti apie ekonomiką, bet e, jauno kataliko policininko nužudimas Šiaurės Airijoje pakeitė mano nusiteikimą. Svarbu, kad mes suvoktume, kokia didžiulė ta tragedija Airijai ir e, žuvusio policininko šeimai. E, jam buvo tik 27 metai, po jo automobiliu sprogo bomba ir vakar motinos dienos dieną, kalbėdama jo motina, ragino siekti taikos Šiaurės Airijoje ji paragino visus katalikus nenuleisti rankų e, ir kovoti už lygybę. E, ji sakė, kad nenorime grįžti į e, tamsius praeities laikus, didžiuojamės mano sūnumi ir tegul jo mirtis nebūna veltui. Tie, kurie žino apie tai, kas įvykdė šį nusikaltimą, privalo pranešti Šiaurės Airijos politikai apie tai. E, Europa visada palaikė taikos procesą Šiaurės Airijoje ir turi ir toliau taip elgtis. Dėkuoju, dabar žodis ponui Ivan. Ačiū, ponė pirmininkė. Rumunijoje egzistuoja įstatymas, kuris numato, kad dėstytojai ir mokytojai e, turėtų būti geriau apmokami. Kol kas jų darbo užmokestis labai menkas. E, parlamentas e, balsavo už šį įstatymą, bet jis dar kol kas neįgyvendinamas ir mokytojams tenka ieškoti teisybės teismuose. E, bet vyriausybė vis tiek nenori taikyti naujojo įstatymo, nori nubrėžti tam tikras e, ribas e, mokytojų algoms. Tai grėsia demokratijai, Rumunijos institucijoms. Su tuo yra susijusi rizika Europos e, strategijos 2020 gyventinimo kontekste mums reikia naujų žinių, e, jaunų žmonių, kurie būtų gerai išsilavinime ir e, juos parengti reikia tinkamų mokytojų. Dabar panas Tanas Esko. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. atsižvelgiant į Baseskų vyriausybės prastą valdymą mūsų šalyje sveikatos apsaugos sistema yra labai baisoje būklėje. Daugelis pacientų e, negali jaustis, kad jie yra gydomi oriai neseniai gydytojų profsąjungos kreipėsi į parlamentą, ieškodamas geresnių rezultatų dėrybose su sveikatos ministru ir nacionalinė e, sveikatos apsaugos sistema. Jeigu e, Rumunijos parlamentui čia nepasiseks, tai matysime, kad ir toliau piknaudžiavimo valdžia dėl to, kad nėra tinkamų valdžios atskirimo. Ačiū, ponas Masip. Don Felipe de Porvon kyla dėl daug ko nerimas, norėčiau kalbėti apie jį, paragino Junktinės e, karalystės ir Ispanijos vyriausybės uh, išspręsti uh, šimtmečius trunkantį nesutarimą dėl Gib Gibraltaro. Uh, Ispanija ir Junktinė karalystė yra pavyzdingos demokratinės ES valstybės. Tikrai netoleruotina, kad 21-ajam amžyje Britai būtų okupavę šią uolą. Nei viena suvereni valstybė neturi teisės okupuoti kitos suverenios valstybės. Tai turėtų būti draudžiama. Uh, na, teisėje tai turėtų būti draudžiama ir Šiaurės e, Kiprė reikėtų gerbti teritorinio Šiaurės Kipro vientisumą. Aš ten kaip tik nesenai lankiausi. Pono Fajono salėje nėra e, žodis, poniai nevadovai. Dėkoju, Europos Sąjunga norėtų tapti konkurencingiausią pasaulio ekonomiką, kad, taip, kad pavyktų įgyvendinti šio tikslo, mums reikia investuoti į ateitį, į jaunimą, nes jaunimas yra mūsų ateitis. Kaip tik dabar ES ieško priežasčių, dėl ko būtų galima nepre, ne, nefinansuoti švietimo. Viena iš tų priežasčių yra krizė ir visos su jie susijusios pasiekmes. E, Dabar kaip tik mes diskutuojame dėl ateities finansinės perspektyvos ir turime atsakyti į klausimą, kiek mes norėsime investuoti į savo ateitį. Turėtume to paklausti ir tarybos, nes negalime uh, toleruoti tokios situacijos, kad kai kurios valstybės narės e, perskirsto savo biudžeto lėšas, neteisingai jas perskirsto. Jeigu mes norime investuoti į ateitį, tai reikia investuoti į švietimą. Ačiū. Ponas Tremoza. Ačiū pirmininkė. Norėčiau šiandien pasmerkti agresiją vienam iš ES ramšiai, taip priekybai ir laisvai prekio apyvartai. Visai nesenai vienas katalonų laikrašiai informavo, kad vilkikai vykstantis iš Katalonijos buvo užpul, užpulti prekes buvo sunaikintos prancūziškai kalbančių asmenų. Prieš porą savaičių prancūzakalbiai e, dar kartą sustabdė vieną vilkiką vežantį mėsą iš Katalonijos. užpuolė e, vairuotoją, iš, išdrapstė visą mėsą. Tai toks, e, tokie poelgiai labai blogai paveikė Katalonijos mėsos pramonę, pardavimai e, krito 50 procentų, esu pateikęs raštu e, parlamentinį klausimą Europos komisijai, tikiuosi, kad ES sustabdys šitą neprimtiną agresiją. Dėkui. Ačiū. E, Nairio vadimo registralėje nėra. Dabar žodis ponui Savon. Kultūrinė įvairovė yra ES vertybė. Turime daryti viską, kad išsaugotume šią vertybę, išsaugotume kultūros įvairovę. Mūsų žemynė yra kultūrų, kurioms iškyla išnykimo grėsmė. Vengrijos Čangus tauta, kuri gyvena Rumunijoje, yra tokia mažuma. E, kuriai turėtų būti taikoma 2001 e, m. tarybos e, rekomendacija 1521. Rumunijos vyriausybė įvykdė kai kurias nuostatas, tačiau kol kas taryba neturi jokios priemonės, kaip pasiekti, kad valstybės ats, bu, atsiskaitytų už um, mažumų teises. Rekomendacijos e, nepasiekė tikslų. E, jeigu Europos Sąjunga gerbs kultūrinės įvairovės principą ir rimtai žiūrės į, į kultūrinę įvairovę, bet jie apie tai kalbama Lisabonos stra, e, sutarties trečiaja, trečiojoje dalyje, tai tuomet Europa turėtų daryti viską, kad užtikrintų visų mažumų teises. Grazie, e, l'ultimo intervento. Ačiū dabar paskutinis kalbėtojas. Pone Estaras. Ačiū, ponė pirmininkė. Sausio mėnesį Europos komisija pritarė strategijai skirtai kovai su uh, nebaigiančiais uh, mokyklos mokiniais. Čia mintis yra sumažinti jų procentą. Deja, E, ten nieko nekalbama apie vieną mokinių grupę, tai yra neįgaliuosius. Aš e, paraginčiau, ne, aš noriu paminėti, kad gegužės 2 ir 5 dieną Bruselėje susirinks švietimo ministrai. Ir aš siūlyčiau, kad e, toliau tobulinant šią strategiją būtų atsižvelgiama į neįgaliųjų problemas, nes tokie žmonės turi teisę į tolesnį lavinimąsi ir e, prieigą prie darbo rinkos. Atitinkamas konvencijos aiškiai sako, kad tokie žmonės neturėtų būti atskirti nuo švietimo sistemos. Dėkuoju. Dabar e, pagal mūsų darbo atverkę turėtume aptarti ponios Jėglė pranešimų moterų vaidmo žemės ūkija ir kaimo vietovėse.